Um, Mėly kolegos, pradėsime posėdį dėl to, kad mūsų balsavimas laukia labai ilgas. Nes laukia dar bonė pranešima, pranešimas, kurį reiks aptarti, o po to um, vyks balsavimas. Ir taip jau vėluojame šešias minutės. Pirmas darbo tvarkės klausimas, darbo tvarkės tvirtinimas, jeigu niekas neprieštarauja, tuomet laikome darbo tvarkę patvirtintą. Toliau periname prie antrojo darbo tvarkės punkto, pirmininko pranešimai. Šiandien yra verčiama į visas kalbas iš, išskyrus maltiečių, danų, vengrų ir airių kalbą. Toliau koordinatorių rekomendacijų patvirtinimas pagal taisyklę 205. Pranešėjau paskirimai. Pirmininkas pas, paskyrė pranešėją dėl tarybos gyvendinančio sprendimo projekto, tvirtinančio Europos, Europolo išvadas dėl susitarimo dėl operatyvinės ir strateginio bendradarbiavimo tarp Gruzijos ir Europolo. Taip pat ponas Boni paskirtas pranešėjų dėl keitimos informacija iš anksto perspėjimo sistemos ir rizikos vertinimo, kalbant apie naujas psichotropinės, psichoktyves medžiagas. Pone Makoviai perims pranešimą Eurodac sukūrimas lyginant e, pirštų anspaudas, anspaudus siekiant veiksmingai įgyvendinti ir pritaikyti reglamentą 604-20136. Buvęs pranešėjas ponas Kirkopas jau pasitraukė iš parlamento. Ponas Dalton, EKR frakcija perėms pono Kirkopo pranešimą, keitimasis informacija apie trečių šalių piliečius ir Europos e, kriminalinių įrašų informacinė sistema ECRIS. Pone Veržyje, GUE frakcijos narė, paskirta pranešėja dėl nuomonės dėl pabėgėlių ir migrantų judėjimo problemų sprendimo ES išorės teismų tarnybos vaidmuo. Atsakingas komitetas, AFET komitetas. Ar komitetas, komiteto nariai gali pritarti šioms visoms koordinatorių posėdžio rekomendacijoms pagal 205 taisyklę? Tai puiku. Tai, Dar norėčiau priminti, kad reiks elektroninių balsavimo kortelių šiandieną. Pasiruoškite jas ir kiek suprantu, taip pat Vokietijos televizijos žurnalistai, televizijos žurnalistai atvyko Prauzyben e, televizijos kanalo žurnalistai. Man atrodo, kad jie turėtų būti salėje, jeigu pamatysite e, Vokietijos e, televizijos žurnalistus su kamera. Žinote, kad jie turi leidimą dalyvauti posėdėje. Toliau, trečias darbo tvarkės klausimas, tai yra pranešimas, kurį aptarsime prieš balsuojant. Tai yra civilinės teisės taisyklės dėl robotikos. Pranešėjai šios nuomonės yra Mich Michailas Boni, Libė komitetas pagal 54 taisyklę įtraukiamas į rengiant šį savo iniciatyvą rengiamą pranešimą. Ponas Boni pranešėjas pristatys savo nuomonės projektą ir iš karto suteikiu jam žodį. Prašau, ponė Boni. Ačiū, ponė pirmininkė, mėly kolegos. Jūri komitetas rengia pranešimą apie civilinės teisės taisyklės robotikos rytyje. Libė komitetas rengia nuomonę, kai buvo paminėta pagal 54 taisyklę. Robotikos ir dirbtinio intelekto plėtra duoda pozityvių rezultatų mūsų ekonomikai, tačiau jaučiame, kad yra daug grėsmių ir abejonių. Libe komiteto vertinimu aš parengiau požiūrio, aš parengiau ir nuomonės projektą, kur kalbama apie pagrindinės teisės, kuriant ir um, naudojant robotus ir dirbtinį intelektą. Kaip matėte, dalį nuomonės aš skyriau etiniams aspektams, kadangi manau, tai yra labai svarbu, kalbant apie robot, robotus ir dirbtinį intelektą. Ir tokie principai, kai laikomasi pagrindinių teisių, turi galioti nuo pat kūrimo proceso pradžios. Taip pat dalį savo nuomonės skyriau asmens duomenų ir privatumo apsaugai, kur aš reikalauju, kad ateitie ES teisės aktuose būtų uh, įtraukiamos duomenų apsaugos nuostatos, įtraukiant ir privatumo principus, kuriant e, to, tokius robotus ir tas būtų daroma nutilėjimu. Ypatingas e, dėmesys turi būti skiriamas kamerų ir jutiklių naudojimui robotuose ir dirbtinėme intelekte, intelekte kad tai būtų naudojama laikantis duomenų apsaugos teisinių nuostatų. Aš dalį savo nuomonę skiriau ir sistemų saugumo ir duomenų srautų klausimams aptarti, kadangi manau, jog šioje srityje labai svarbu atsižvelgti į tai, kad robotai bus sujungiami su kitais prietaisais. Taip pat aš akcentuoju ir tai, kad reikia kurti balso atpažinimo paramos sistemas, pagalbinės sistemas, kurios bus labai svarbios bendravimui tarp žmonių ir robotų. Taip pat aš vieną nuorodą skiriu nepilotuojamiems lėktuvams. Čia Libė komiteto nuomonė atsispindi šiuo klausimu, kuri buvo primta praeitais metais. Ir galiausiai dar į nuomonės projektą įtraukiau ir Elksenos kodekso klausimą dėl privatumo ir saugumo dalykų, kalbant apie robotus ir dirbtinį intelektą. Ši dalis yra labai svarbi Joje kalbama apie tas problemas, su kuriomis susiduria robotų dizaineriai ir operatoriai, su kur, tomis problemomis jie susiduria ir susidurs kasdien. Taigi, kur kas geriau turėti tokį Elksenos kodeksą, kad būtų galima išvengti nesusipratimų ir netvarkos ir kad nebūtų daromas spaudimas priimti nereikalingus griežtus teisės aktus, labai ankstyvoje e, šio proceso stadijoje. Mums reikalingos taisyklės ir e, aš tą ir miniu. Ir taip pat tos taisyklės turi būti griežtos. E, pakeitimų patikimo terminas yra spalio 11 diena Libe komitete. Tikriausiai vėliausiai balsuosime lapkričio 17 dieną ir prašyčiau komiteto pirmininko surenkti balsavimus, ko galima anksčiau, kadangi Jūri komitetas balsuos lakryčio pabaigoje, tai būtų gerai, jeigu mūsų nuomonė būtų priimta anksčiau, nes daug komitetų bus įtraukiama į šį procesą. Ačiū. Dėkoju, ponia Boni. Turėjau paminėti, kad atsakingas komitetas čia yra Jūri komitetas bet koordinatorių posėdėje mes nekartą apie tai kalbėjomės, čia yra ir privatumo, ir kiti klausimai, kurie yra aktualūs, teisingai juos minėjote savo nuomonėje. Ir taip pat pažymime, kad jūs norėtumėte, kad būtų anksčiau nei lakryčio 11 dieną balsuojama. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Šešėliniai pranešėjai? Pone Andersen, prašau. Aš norėčiau pasinaudoti galimybę ir pasveikinti šį nuomonės projektą ir, ir pasveikinti pranešėją. Uh, atlikus e, didelį darbą rengiančią šį nuomonės projektą. Tai yra solidus dokumentas ir mes pritarėme daugeliu jo aspektų. Mes pripažįstame, kad iš esmės daug buvo padaryta pažangos robotikos srityje, naujų technologijų srityje. Taip pat pripažįstame, kad daugiausia tai susiję su pozityviais ir konstruktyviais tokių technologijų naudojimo rezultatais. Ir norėčiau žvalgybos sistemų tyrimų centro darbą paminėti. Jie daug prisidėjo, kuriant robotus, kurie būtų naudojami visuomenės veikatos srityje. Tai mes tikrai turime juos pasveikinti dėl, dėl tų pastangų ir turime pasirūpinti, kad visi poslinkiai šioje srityje bu, vyktų laikantis etikos ir žmogaus teisų standartų. Ir taip pat, kad nebūtų pažeidžiamas privatumas ir užtikrinama duomenų apsauga, mes turime pasirūpinti, kad ši technologija būtų taikoma konstruktyviai, progresyviai, socialiniais tikslais ir aš labai didžiai klausiausi to, ką sakė pranešėjas ir aš manau, kad jisai irgi tai patvirtino. Technologijų pokyčiai šioje srityje, ypatingai kalbant apie mediciną, mokslinius tyrimus, gelbėjimo darbus, tai yra tokios galimybės, kurias reiktų panalizuoti ir skatinti ES. Mes turime pasirūpinti, kad šioje srityje būtų pasiekiama pozityvių rezultatų ir inovacijos neturėtų būti taikomos tik tai kuriant karinės, karinę įrangą. Mes dėl to labai nerimaujame. Lėšos neturi būti skiriamos tokių karinių sistemų tobulinimui. Pavyzdžiui, jeigu dvigubos paskirties produktai, prekės ar įranga būtų naudojama. Taigi mes pritarėme e, nuomonės projektų ir laukiame tolesnio bendradarbiavimo. Dėkoju. Ačiū, Martina. Ar būtų kitų šešėlinių pranešėjų ar komiteto narių, kurie norėtų pasisakyti? Ne. Pone Boni, ar dar norėtumėte apibendrinti? Labai trumpai norėčiau padėkoti už tai, kad iškėlėte klausimą dėl mokslinių tyrimų, nes tai turėtų būti ta pati ekosistema ir aš manau, kad mes turime pagalvoti apie tai, kaip būtų galima tai gyvendinti. Turime laiko iki pakeitimų termino, tai aš aišku toliau bendrausiu su visais šešėliniais pranešėjais, nes man atrodo, kad visi Libė komiteto šešėliniai pranešėjai ir jų darbas bus labai svarbus galiausiai parengiant galutinį dokumento variantą. Ačiū ponia Bonė, tai iš tiesų yra labai įdomi mūsų komitetui darbo sritis. Dėkoju, kolegos, balsuosime 8 valandą. Matau, kad dar daug narių nėra salėje. Patys mano mėgstamiausi parlamentarai atėjo į posėdį, dabar yra salėje. Galėčiau jau ir balsuoti, bet reikia palaukti ir kitų, taigi pertrauka iki 8 valandos. Jeigu niekas neprieštarau, žinau, atsiprašau, ponia Grisbek, bet reikia balsuoti, kaip nutarta 8 valandą. Dar 10 minučių teks palaukti tuomet. Ar galime laukti 10 minučių? Let me just consult with them.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 We'll, we'll commence voting at 8 o'clock on the dot. Balsavimas prasidės 8 val.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 Dobro, If you could take your seats, please, we'll begin the votes. Can I just check, first of all, that everyone... Gerbim kolegos, pirmiausia, pasirūpink, kad visi turėtų balsavimo korteles, jeigu jų neturite, e, pasakykit, nes jau pradėsim balsuoti. Jeigu kas neturit kortelės, pakelkit ranką, prašom. This, card, okay? Taigi tikiuosi, kad kortelės turite visi. Na, dar palauksiu sekundėlę, kol visi išsitrauksite korteles. Na, o dabar pasistengsime balsuoti kuo greičiau. Žinau, kad metas gana vėlus, taigi stengsime per nelik nedelsti. Ketvirtasis darbo atvarkės klausimas. Rekomendacija tarybos sprendimui dėl rekomendacijų dėl ES ir Kinijos liaudės Respublikos vizų režimo. Kol kas nėra jokių pakeitimų, nebuvo pateikta jokių pakeitimų. Norėčiau paklausti pranešėjas, ar ji nori pasisakyti. Jeigu ne, tuomet galime balsuoti iš karto. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 48 balsavę, 45 už, 2 prieš vieną susilaikė. Ačiū. Tuomet kitas balsavimas dėl kito dokumento. kova su korupcija ir Krim rezoliucijos peržiūra. Laura Ferrara yra pranešėja yra techninė klaida įsivėlusi į šio, bals, į šio, šio pranešimo balsavimo sąrašą. Ji susijusi su 37-38 pakeitimu. Jie neįeina į antrą kompromisą ir 35 pakeitimą. Teskime toliau. Ar norėtų pasisakyti Laura Ferrara? Ne. Gerai. Tuomet galime pradėti balsuoti. Taigi, pradedame balsuoti. 14 pakeitimas. Prašau. SRD kolegos turi vienu nariu per daug, kaip suprantu. Gal galėtumėt kažkaip ištaisyti šitą nesusipratimą? Baigiame balsuoti, dabar jų skaičius sutampa. Priimta 15 pakeitimas, prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 16 pakeitimas. Pradedame. Baigiame balsuoti. Priimta. 17. Baigiame balsuoti. Priimta. 20. Kas už? tiksliau balsuojame. Baigėme balsuoti, priimta. 22. Pradedame balsuoti. Baigėme balsuoti. Priimta. 23. Prašau. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 24. Prašau. Baigėme balsuoti. Priimta. 25. Prašom balsuoti. Baigėme balsuoti. Priimta. 26. Prašom. Baigiame balsuoti. Priimta. Pirmasis kompromisas. Prašom. Patvirtinta. Antras kompromisas. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 44 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Patvirtint. Atsiprašau, atmestas. 40. Kas už? Tai yra balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 41. Prašau. Baigiame. Patvirtintas 43. Prašau. Keturiasdešimt šeštas. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Keturiasdešimt aštuntas. <clears throat> Baigiame. Atmesta. 49. Baigėme. Patvirtinta. 50. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Trečiasis kompromisas. Prašau. Baigėme. Patvirtinta. 58 pakeitimas, prašau. Baigėme balsuoti. Atmesta. 59. Baigėme balsuoti. Atmesta. 63. Baigiame balsuoti. Patvirtinta 64. Baigiame balsuoti. Atmesta. Ketvirtasis kompromisas. Prašau. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Penktas kompromisas. Pirmoji dalis. Patvirtinta. Antroji penkto kompromiso dalis. Prašau. Baigėme balsuoti, irgi patvirtinta. 37 pakeitimas. Prašau. Trisdešimt septintasis pakeitimas. Vis dar balsuojame. Ar visi balsavo? Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 38. Ar girdėjote, ką sakiau pradžioje? 37 yra neįeina į kompromisą, atsimenat, aš sakiau. <clears throat> Taigi dabar balsuojam dėl 38. Ar visi balsavo? Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 86. Patvirtinta. 110. Prašau. Baigėme. Patvirtinta. 111 balsuojame. Baigėme balsuoti patvirtinta. Skubu, todėl kad balsavimo sąrašas yra tikrai labai ilgas. Jeigu norit, kad balsuotume lėčiau, <clears throat> na, kadangi nenorite, kad lėčiau kalbėtumėm, lėčiau balsuotumėm, tai tuomet balsuojame toliau, tokiu pačiu tempu, šeštasis kompromisas. Baigėme balsuoti. Priimta. 108. Pirmoji dalis. Baigiame balsuoti. Priimta. 108 antroji dalis. Baigiame balsuoti. Atmesta. 107 pakeitimas. Baigėme balsuoti. Atmesta. <clears throat> Septintasis kompromisas, prašau. Baigėme. Patvirtinta. 57. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 121. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 124. Prašau. Atmesta. Aštuntasis kompromisas, pirmoji dalis, prašau balsuoti. Patvirtinta. Antroji dalis, aštuntasis kompromisas, prašau. Patvirtinta. 132, 133 identiški pakeitimai, prašau. 134. Prašau. Baigiame balsuoti. 135. Baigiame balsuoti. Atmesta. Devintasis kompromisas. Prašau. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 138 pakeitimas. Baigime balsuoti. Patvirtinta. 139. Baigėme balsuoti. 140. Prašau. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 141. Prašom balsuoti. Baigiame balsuoti. Taip pat patvirtinta. Dešimtasis kompromisas, pirmoji dalis. Baigiame balsuoti. Antroji šio kompromiso dalis. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 145 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 11 kompromisas. Baigėme balsuoti. Priimta 151 pakeitimas. Prašau. Baigiam balsuoti. Patvirtinta 152 pakeitimas. Baigime balsuoti. Patvirtinta 12 pakeitimas. E, kompromisas, prašau. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 12, atsiprašau, jau buvo 161 pakeitimas, prašau. Patvirtinta 163. Šimtas šešiasdešimt šeštas. Baigėme balsuoti. Atmesta. 167. Atmesta. 168. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 169. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 13 kompromisas. Prašau. <clears throat> Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 173. Prašau. Patvirtinta. 14 kompromisas. 179. Prašau. Baigėme balsuoti. Atmesta. 180. Prašau. Prašom balsuoti. Baigėme balsuoti. Atmesta. 181. Baigėme balsuoti, patvirtintas. 15 kompromisas, pirmoji dalis, prašau. Baigėme balsuoti, patvirtinta. 15 kompromiso antroji dalis. Patvirtinta. 16 kompromisas, prašom. Baigėme balsuoti. Priimta. 17 kompromisas. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 188 pakeisimas. Prašau. Baigėme balsuoti. Atmesta. 189. patvirtinta. 190. Baigėme balsuoti. Taip pat patvirtinta. 191. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 193. Baigėme. Patvirtinta. 194. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. 196. Atmestas. 197. Patvirtinta. 198. Atmesta. 199. Prašau. Patvirtintas. 200 pakeitimas. Prašau. Baigiame balsuoti. Atmesta. Konstatuojamoji dalis. Pirmasis pakeitimas. Konstatuojamoji dalis 7. Baigiame balsuoti. Patvirtinta antrasis pakeitimas. Patvirtinta trečiasis. Patvirtinta ketvirtas pakeitimas. Patvirtinta. Penktas. Šiaip galėtume nuo 16 iki 13 visus pakeitimus balsuoti, už visus juos balsuoti kartu nuo 5 iki 13, jeigu sutinkate. Ne, nesutinkate. Gerai, tuomet balsuojame atskirai. Penktasis. Baigėme balsuoti. Patvirtinta šeštasis. Patvirtinta. Septintas. Patvirtinta. Aštuntas. Patvirtinta. Devintas. Patvirtinta. Tai kodėl jūs nenorėjote balsuoti kartu, dėl jų visų kartu? Dešimtasis pakeitimas. Baigėme. Patvirtintas. Vienuoliktas. Patvirtinta. Dvyliktas pakeitimas, prašau. Dvyliktas, taip pat patvirtintas. Tryliktas. Tikinga ir tau teks pabalsuoti. Baigėme balsavimą. Taip pat patvirtinta. Ar jūs tiesiog pavargot, ar susilaikote dėl kitų priežasčių? Na, atsiprašau, kad reikia skubėti, bet tikrai turime daug darbo. Taigi pasistengime balsuoti kuo sparčiau. Mes taip pat negalime uždrausti biudžeto kontrolės komitetui egzistuoti. Ir tikrai nebalsuosime kartu jeigu niekas to nepaprašys. Taigi, dabar nuomonės. Vystimo komiteto nuomonė dėl antrojos, antrosios dalies. Taip, antroji dalis. Baigėme balsuoti. <coughs> Atmesta. Ketvirtoji dalis taip pat vystimosi komiteto nuomonė. Baigėme balsuoti patvirtinta. Penktoji vystimosi komitetas. Prašau. Baigiame balsuoti. Patvirtinta šeštoji dalis. Baigiame balsuoti. Patvirtinta aštuntoji dalis to paties komiteto. Baigėme balsuoti. Devintoji dalis. Prašau. Baigėme balsuoti. Patvirtinta dešimtoji dalis. Vystymėsiu komitetas. Prašau. Baigėme balsuoti. Atmesta. Tryliktoji dalis. Baigėme balsuoti. Patvirtinta 14 dalis. Patvirtinta. Kont komiteto nuomonė penktoji dalis. Prašom balsuoti. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Septintoji dalis. Patvirtinta aštuntoji dalis. Baigiame balsuoti. Patvirtinta 12 to paties biudžeto kontrolės komiteto <clears throat> pasiūlymas. Dėl 12 dalies baigiame balsuoti. Patvirtinta. 13 dalis. Patvirtinta 14 dalis. Baig. Patvirtinta 18 dalis. Prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 19 dalis. Taip, 19 patvirtintas, toliau balsuojam dėl 20, 20 dalies. Patvirtinta. 22 dalis. Patvirtinta. 24. Baigiame balsuoti. Atmesta. 28. Prašau.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 B balsavimas, taip pat biudžeto kontrolės komitetas. Prašau. Patvirtinta D konstituojamoji dalis. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Ir galutinis balsavimas, vardinis balsavimas, prašome balsuoti. Baigėme balsuoti. Priimta 48 už 3 prieš 5 susilaikė. Sveikiname Laura Ferrara, pranešėją, už nuveiktą darbą. Ačiū. Tai, kolegos, na, o dabar dėkoju Jums už kantrybę. Mūsų laukia dar vienas balsavimas. Colleagues, um, we'll go straight to the next. Kolegos, iš karto perinam prie e, paskutinio balsavimo. Vėlgi labai ilgas dokumentas. Ačiū visiems už kantrybę ir drausmingumą. Labai e, niekas nepertraukinė, todėl greit baigiam. Taigi dabar. Ačiū kolegoms, ačiū EPP. Pranešimo projektas - rekomendacijos komisijai dėl ES demokratijos teisės viršenybės ir pagrindinių teisų mechanizmo įsteigimo. Pranešėja Sofija Intvelt. Prieš e, pradant balsuoti, gal pranešėja norėtų pasakyti. Hey, Noriu tik padėkoti pirmininkui ir visiems šešėlėms pranešėjams bei pakeitimų autoriams, uh, e, AFKO pranešėjui, taip pat personalo nariams visiems. Negaliu visų vardais išvardinti. Labai malonu buvo dirbti, labai pozityvus ir konstruktyvus darbas vyko. Labai džiaugiuosi pačiu procesu ir tikiuosi balsavimo rezultatų galėsiu pasidžiaugti. Labai ačiū, Sofija. Su tokia įžanga galime pereiti prie balsavimo. Galim ir visą valandą užtrukti. Jeigu busit drausmingi, gal greit baigsim. Kolegos, prašau dėmesio. Jeigu visi tylėsim kaip anksčiau, greitai išpelsuosim. 651 pakeitimas atsiimtas, ką tik gavau pranešimą, pane Holmar pranešė, prašom tą pasižymėti. 16 kompromisinis, balsuojame. Elektroniškai balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 268 balsuojame. Baigta balsuoti. Atmestas 270 balsuojame. Baigime balsuoti. Atmesta. 17 kompromisinis. Balsuojame. Baigiame. Priimtas. 283 dalimis, pirma dalis, balsuokime. Baigiame. Priimta. Antra dalis, balsuojame. Baigiame. Atmesta. 284 balsuokime. Nereikia. Atsiprašo pirmininkas, nereikia dėl to balsuoti. Atsiprašau labai kolegos, nebalsuosime dėl 284. Labai atsiprašau kolegos. Atsiprašau, tai yra ponios Pinelį pakeitimas žodžių. Ar kas nors tam prieštarauja? Kolegos, labai atsiprašau, labai pavargau. Tikrinkime, ar niekas neprieštarauja ponios Pinelį pakeitimui žodžiu. Ne. Tada balsuojame. 284. Atsiprašau, pirmininkas dar kartą. Baigime balsuoti. 288. Balsuojame. 288 dabar. Taip, atsiprašau, buvau neįjungęs aparatų. Dar kartą atsiprašau. Ar jau visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. Grįžtam prie įprasto balsavimo 289. Iš naujo balsuojame dėl 289, nes vėlgi buvau neįjungęs mašinos. Dabar jau baigiu e, e, balsavimą. Atmesta. 290 pakeitimas žodžiu. Balsuokime. Baigiame balsuoti. <laughs> Man atrodo, kad ir balsavimo aparatai jau pavargo. 18 kompromisinis. Balsuokime. Pirma dalis. Baigiame balsuoti. Antra dalis. Baigiame balsuoti. Priimta. 295. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Priimta. 296 balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. 19 kompromisinės balsuokime. Baigiame balsuoti. Priimta. 19a kompromisas balsuokime. Baigiame balsuoti. Priimta. 311 pakeitimas balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. 20 kompromisinis balsuojame. Baigėme balsuoti. Priimta. 320, atsiprašau, 20 kompromisas balsuojame. 321 pakeitimas balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. 322 balsuokime. Baigiame balsuoti. Priimta. 323, 324, identiški dėl dviejų iš karto balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 327. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Priimta. 3, 2, 8 balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 3, 2, 9. Baigiame balsuoti. Atmesta. 21 kompromisas. Baigiame balsuoti. Priimta. 340 e, balsuojame. Baigiame balsuoti. 3, 4, 1, 3, 4, 2. Identiški balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 346. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 22 kompromisas, pirma dalis. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. Antra dalis. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 370 balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 23 kompromisinis. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 399 balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 400 balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. 402. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Priimta. Konstatuojamosios dalis. E, 23, 31, 36, nuo 43 iki 45, 48, 52, 54, 58 ir 65. Balsuojame už visus kartu. Manau, kad bus labai gerai tai balsuoti, nes jau visi pavargom. Ar jau baigėte balsuoti, bei uždarau, išjungiu mašiną. Priimta. Antra konstatuojamoji dalis, ketvirtas, penktas pakeitimai. Tiksliau ketvirtas iš pradžių, ketvirtas. Baigiame balsuoti. Atmesta. Penktas pakeitimas. Baigiam balsuoti. Priimta. E, šeštas pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. Septintas, balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. Aštuntas, balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. Devintas pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. Dešimtas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Priimta. Dešimtas pakeitimas. Balsuokime. Vienuoliktas, tiksliau, vienuoliktas balsuokime. Dėl vienuolikto balsuojame, ar ne? Amendment 11, colleagues, the vote is still open. 11. Vis dar dėl 11 galima balsuoti. Baigime balsuoti. Atmesta. 12. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 14. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta 15. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta 16. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 17. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. 18. Baigiame balsuoti. Atmesta. 19. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. 20. Baigiame balsuoti. Priimta. 21. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. 22. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. 32, 3, 4 ir 5 identiški balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 37. Balsuokime. Atmesta. 38. Balsuojame. Baigiame. Atmesta. 39 ir 40 identiški balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. 42 balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. 46 balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. 47. Balsuokime. Baigiame. Atmesta. 53. Balsuokime. Baigiame. Atmesta. 59. Balsuokime. Baigiame. Baigiame. Atmesta. 6, 60, 61, 62, 63 visi identiški, dėl visų kartų balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 64, 66, atsiprašau, pirmininkas. Baigiame. Atmesta. 67 ir 68 identiški kartu balsuojame. Baigiame. Priimta. 69. Ne. 69 nereikia balsuoti dėl. 69 atsiimtas. 71. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. 72 balsuokime. Atmestas. 73 balsuojame. Baigiame. Atmesta. 74 balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 75. Baigiame balsuoti. Priimta. Pirmas kompromisas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Priimta. 83. Baigiame balsuoti. Priimta. Antras kompromisnis. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Priimta. 88. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. 89. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Priimta. 90-91 identiški. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. Trečias kompromisinis. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Priimta. 96 balsuokime. Baigiame balsuoti. Ir visiems viskas gerai? Priimta. Devyniasdešimt septintas. Balsuojame dėl 97. Baigiame balsuoti. Atmesta. Ketvirtas kompromisinis. Balsuokime. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Priimtas. 105. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Priimta. 106. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Penktas kompromisas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. 118. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. Šeštas kompromisinis. Balsuojame. Baigiam balsuoti. Priimta. 133. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. Septintas kompromisas. Close. Baigiame balsuoti priimta. Aštuntas kompromisas. Baigiame balsuoti. Priimta. 139 balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 141 balsuojame. Baigiame balsuoti. Priimta. Devintas kompromisas. Balsuokime. Baigiame balsuoti. Priimta. 147 balsuojam. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 148 prašau balsuoti. Baigiam balsuoti. Priimta. 149. Balsuojam. Baigiam balsuoti. Atmesta. Dešimtas kompromisas. Prašau balsuoti. Baigiam balsuoti. Priimta. 161 pakeitimas. Prašau. Ačiū. Atmesta. 11 kompromisas. Balsavimas baigiamas. Priimta. 173 balsuojam. Balsavimas baigiamas. Priimta. 174. Baigiam balsuot. Atmesta 175. Baigiam balsuot. Priimta. 176. Pradedam balsuot. Baigiam balsuot. Atmesta 177, 178 identiški. Prašau. Baigiam balsuot. Atmesta. 179 balsuojam. Balsavimas baigtas. Atmesta. 180, prašau. Baigiam balsuoti. Priimta. 183. Baigia balsuoti. Atmesta. 184. Baigiam balsuoti. Atmesta. 185. Balsavimas baigtas. Atmesta. 186. Baigiam balsuot. Atmesta. 187. Baigiam balsuot. Priimta. 188. Baigiam balsuoti. Atmesta. 189. Baigiam balsuoti. Atmesta. 12 kompromisas. Baigiam balsuoti. Priimta. 199 ir 200 vienodi. Prašau balsuoti. Baigiam balsuoti. Atmesta. 202, 203 identiški. Balsuojam. Baigiam balsuoti. Atmesta. 204, 205, 206 identiški, prašau. Baigiam balsuoti. Atmesta. 209. Baigiam balsuoti. Atmesta 207. Baigiam balsuoti. Atmesta 210. Balsuojam. Balsavimas baigtas. Atmesta. 211. Balsuojam. Balsavimas baigtas. Atmesta 208. Balsuojam. Balsavimas baigtas. Atmesta. 13 kompromisas, prašau. Baigiam balsuoti. Priimta. 221, prašau. Baigiam balsuoti. Atmesta 222. Baigiam balsuoti. Priimta 223. Balsuojam. Baigiam balsuoti. Priimta 224. Baigiam balsuoti. Atmesta 225. Balsuojam. Baigiam balsuoti. Priimta. 14 kompromisas. Baigiam balsuoti priimta. 15 kompromisas. Baigiam balsuot. Priimta. 245, prašau. Baigiam balsuot. Atmesta. 250.

253, 254 balsuojam. Balsavimas baigtas. Atmesta. 255, prašau. Balsavimas baigtas. Atmesta. 256. Baigiam balsuoti. Ne elektroniniu paštu negalim balsuoti. Atmesta. Toliau. Ne, čia su pagrindiniam teisėm susiję negalime elektroniniu paštu balsuoti. Toliau priedai, detalios rekomendacijos. 404 pakeitimas. Balsuojam. Balsavimas baigtas. Atmesta. 3A kompromisas balsuojam. Baigiam balsuot. Trečias kompromisas balsuojam. Baigiam balsuot. Priimta. 463, prašau. Baigiam balsuoti. Atmesta. Ketvirtas kompromisas. Dar prieš tai 464 pakeitimas, prašau. Keturi šimtai šešiasdešimt ketvirtas. Balsuojam. Balsavimas baigtas. Atmesta. Ketvirtas kompromisas. Balsuojam. Baigiam balsuoti. Priimta. Penktas kompromisas. Balsuojam. Baigiam balsuoti. Priimta. Šeštas kompromisas. Balsuojam. Balsuojam. Baigiam balsuoti. Priimta. Septintas kompromisas. Balsuojam. Baigiam balsuoti. Priimta. Dabar aštuntas kompromisas. Balsuojam. Visi šiek tiek jau su palengvėjimu atsidūso. Taigi balsavimas baigtas. Priimta. Devintas kompromisas, prašau. Balsavimas baigtas. Priimta. Dešimtas kompromisas, prašau. Balsavimas baigiamas. Priimta. Toliau 11 kompromisas. Balsuojam. Balsavimas baigtas. Priimta. 629 pakeitimas, 630, jie identiški, prašau. Balsavimas baigtas. Priimta. Šeši, 631, prašau. Baigiam balsuoti. Atmesta. Dvyliktas kompromisas, balsuojam. Baigiam balsuoti. priimta. 642, prašau. Baigiam balsuot. Atmesta. 641 balsuojam. Baigiam balsuot. Atmesta. 640 balsuojam. Baigiam balsuoti. Priimta. 13 kompromisas. Balsuojam. Balsavimas baigtas. Priimta. 647 pakeitimas. Balsuojam. Baigiam balsuoti. Atmesta. 648. Baigiam balsuoti. Atmesta. 649. Baigiam balsuoti. Atmesta. 650. Baigiam balsuoti priimta. 651 atsimta, 652. Baigiam balsuot. Priimta. 653. Baigiam balsuot. Priimta. 654. Baigiam balsuot. Priimta. Konstatuojamosios dalys. Balsuojame dėl kelių pakeitimų kartu. Prašau. Dabar balsuojame dėl kostiumo dalių balsavimo blokų. Ar reikia išvardinti tuos pakeitimus, kurie, dėl kurių balsuojama kartu? Prašau balsuojam tuomet. Mes skirtingai vertiname tai savo frakcijoje. Taigi balsavimas baigiamas. Priimta. 408, prašau. Baigiam balsuoti. Priimta. 409. Baigiam balsuot. Priimta. 411. Balsuojam. Baigiam balsuot. Atmesta. 413. Baigiam balsuot. Primta. 414 balsuojam. Baigiam balsuot. Primta. 415 balsuojam. Baigiam balsuot. Atmesta. 420 Baigiam balsuoti. Priimta 421. Baigiam balsuoti. Priimta 422. Baigiam balsuoti. Priimta 423. Baigiam balsuoti priimta. 424, 425 ir 26 identiški, prašau. Baigiam balsuot. Priimta. 427, 428 identiški, prašau. Baigiam balsuot. Priimta. 429. 429 buvo irgi identiškas. 430, 431, 433 balsuojam. Baigiam balsuoti. Priimta. 434 ir 435 identiški, prašau. Baigiam balsuoti. Ar norite dar kartą 434, 435? Identiški. Na, balsavimas jau baigtas. Priimta. 436, 437 identiški, prašau. Baigiam balsuoti. Atmesta. 440. Baigiam balsuot. Keturi, keturi, nulis dabar. Keturi šimtai keturiasdešimtas, prašau. Aš ir sakiau keturi šimtai keturiasdešimtas. Taip ir sakiau. Baigiam. Atmesta. Keturišimtai keturiasdešimt pirmasis. Keturi keturi vienas. Balsavimas baigtas. Priimta. 4-2 balsuojam. Baigiam balsuoti. Priimta. 443 balsuojam. Baigiam balsuoti. Priimta. 444 balsuojam. Baigiam balsuoti. Atmesta. 445 balsuojam. Jau į pabaigą. Baigiam balsuoti. Atmesta 446. Baigiam balsuoti. Atmesta 447. Baigiam balsuoti. Priimta 448. Baigiam balsuoti. Priimta. 449 balsuojam. Baigiam balsuoti. Atmesta. Antras kompromisas. Balsuojam. Balsavimas baigiamas. Priimta. 454 balsuojam. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau AFKO nuomonė. AFKO 4, prašau. Balsavimas baigtas. Priimta AFKO 9, prašau. Balsavimas baigtas. Priimta AFKO 10, balsuojam. Baigiam balsuot. Priimta AFKO 13, balsuojam. Baigiam balsuot priimta. Afko 14, balsuojam. Baigiam balsuot. Atmesta. Afko 18, balsuojam. Baigiam balsuot. Priimta. Dabar gautinis balsavimas, vartinis balsavimas vyks. Prašau, balsuojam. Tikiuosi, kad visi jau prabalsavote. Balsavimas baigiamas. Priimta 41 balsavo už, 11 prieš, 2 susilaikė. Sveikiname pranešėją. Ačiū kolegos už kantrybę ir ilgą balsavimą. Ačiū. Baigiame balsavimą. Pone pirmininkė jeigu niekas daugiau nieko nenori pasakyti. Pone pirmininkė, Pone pirmininkė. Aš norėčiau paskelbti mažumos balsavimą. Pagal 56 taisyklę yra raštu pateikta nuomonė, žinau, taip. Viskas užfiksuota.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 Sorry, Mr. Jurek, I'd actually closed the meeting. Is it a point? Atsiprašau, mes jau baigėme posėdį. Ar čia dėl posėdžio vedimo tvarkos? Na gerai, jeigu norite pasakyti. A, taip, norėjau pasakyti. <clears throat> kad ponas Ujazdovskis ir aš parengsime kitą pranešimą, alternatyvų pranešimą, nes manome, kad šis pranešimus pažydžia ES sutartis. Mes, man atrodo, kišasi, kišamės į tas kompetencijas, kurios yra nustatytos tarybai. Na, viskas aišku. Supratau jūsų žinutę. Pagal 56 taisyklę jūs turite teisę <clears throat> teikti tokias mažumos nuomonės ir gali pateikti 200 žodžių mažumos nuomonę arba mažąją nuomonę. Taip, jūs galite tą daryti ir dabar tą darys du kolegos iš šio komiteto. Jeigu pageidaujate, tikrai jūs turite teisę pasinaudoti šią galimybę. Jeigu daugiau, norinčių pasisakyti nėra. Posėdį baigiame. Taigi, posėdį skelbiu baigtų. You know what? It makes such a difference when you